Ja, mums vis labiau rūpi. Pradėsime nuo diskusijų. Pirmiausiai kalbės tarybos atstovė ponia Tupurainen, prašom. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, Jau praėjo beveik keturi mėnesiai nuo parlamento, Europos parlamento rinkimų, kurie vyko valstybėse narėse kartu su kitais rinkimais. Nebuvo nustatytos kažkokios didelės kišimosi kompanijos, kompanijos tačiau akademinė bendruomenė e, kalbėjo apie tai, kad buvo mėginama daryti poveikį į rinkimų rezultatus ir kad mes turime nuolatos būti tam pasirengę. Mes turime dėti bendras pastangas, didinti samoningumą, didinti mūsų pasirengimą, o taip pat ir stiprinti mūsų demokratijos atsparumą, e, kalbant apie hybridinės grėsmės. Ir tai yra mūsų pirmininkavimo prioritetas. Ilgalaikės pastangos didinti mūsų demokratinių visuomenių atsparumą yra būtinos, kadangi dezinformacija ir hybridinės grėsmės apskritai yra nuolatinė grėsmė mūsų saugumo aplinkai. Grėsmių evoliucija, o taip pat ir piktybinis kišimasis, manipulacijos internetu, taip pat pasitelkiant ir dirbtinį intelektą, renkant duomenis, reiškia, jog tai reikia atitinkamai e, vertinti ir atitinkamai tai reaguoti. Taryba palankiai vertina komisijos ketinimus atlikti nuodugnų tyrimą, kaip yra įgyvendinami įsipareigojimai kalbant apie internetinės platformas ir kalbant apie tai, kaip yra įgyvendinami Elgesio kodeksai. Mes kalbame apie tai, kad esame pasirengę nagrinėti veiksmus, kuriuos gali iki šių metų pabaigos pasiūlyti komisija. Iki metų pabaigos mes tikimės, kad komisija pateiks ataskaitą dėl 2019 Europos parlamento rinkimų, ypatinga dėmesį skiriant pasirengimui, o taip pat ir atsparumui, e, siekiant atremti kišimąsi rinkimuose. Taip pat būtų labai įdomu išgirsti komisijos nuomonę apie galimas tolesnės iniciatyvas, kurių jų gali um, imtis. Mes galvojame, kad ši tema yra nepaprastai svarbi, kadangi nekarta į tai dėmesį atkreipė Europos taryba, turint galvoje taip pat ir naują strateginę darbo atvarkę. ES institucijos ir valstybės narės vaidina svarbu vaidmenį savo kompetencijos srityje, kalbant apie demokratinių procesų gynimą. Tai reiškia, kad reikalingos sutelktos pastangos ES ir valstybių narių, tačiau taip pat ir pilietinė visuomenė, o taip pat ir privatus sektorius turi įsitraukti. Mūsų atsakas turi būti visą apimantis, susitelkiant tiek į išorinę ir į e, vidinę grėsmių dimenciją. Kovo mėnesį taryba patvirtino išvadas, kalbant apie saugių ir sąžiningų Europos parlamentų e, rinkimų užtikrinimą. Mes kalbame apie tai, kad jau daug buvo nuo to laiko padaryta tiek es institucijose, o taip pat ir atskirose valstybėse narėse. Europos rinkimų bendradarbiavimo platforma yra ta struktūra, kurioje yra nuolat nustatomos kylančios grėsmės, kalbant apie nacionalinių centrų kūrimą tam, kad būtų galima greitai reaguoti į atitinkamas informacinės kampanijas. Mes kalbame apie tai, kad sustipriname europinių vertybių laikymasi, taip pat sustipriname žiniasklaidos ekosistemas, o taip pat sudarome galimybės veikti nepriklausomiems faktų tik patikrinimams. Mes kalbame apie samoningumo didinimo kampanijas, siekiant užtikrinti elektroninių procesų vientisumą ir tai mes darome kartu su pilietinė visuomenė, o taip pat ir privačiu sektoriumi. Mes kalbame apie tai, kad kibernetinės grėsmės turi būti nagrinėjamos, o taip pat ir apskritai e, reikia imtis darbų siekiant užtikrinti rinkimų sistemos e, infrastruktūrą. Tad nepaprastai svarbus šis bendradarbiavimas, o taip pat ir bendradarbiavimas tarptautinių lygių. Ir visa tai iki šiol vyko. Pirmininkė, garbus parlamento nariai. Siekiant įdėti indėlį dedančias pastangas. Rumunija dar anksčiau buvo pate, pa, parengusi ataskaitą dėl išmoktų pamokų po europinių rinkimų. Tęsiant šį darbą, vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų yra padidinti mūsų demokratinės visuomenės atsparumą, e, siekiant atremti kišimasi iš užsienio, imantis nuoseklių veiksmų visose politikos kryptise, tam, kad užtikrintumėm mūsų piliečių. Mm, visam pimantį saugumą. Norėčiau pasakyti, kad šis darbas siekiant apginti atviras demokratinės visuomenės turi vykti visiškai gerbent mūsų piliečių pagrindinės teisės, o taip pat ir į e, pilnai užtikrinamą žodžio laisvę. E, Mes kalbame apie ES gebėjimų užtikrinimą siekiant e, atremti hybridinės grėsmės ES ir valstybėse narėse. Jau Liepos mėnesį nuolatinė tarybos darbo grupė turinti horizontaliuosius įgaliojimus buvo sukurta ir jau įvyko pirmieji šios grupės posėdžiai. Taip pat nepaprastai svarbu tęsti ir partnerystės, ypač mūsų bendradarbiavimą su NATO. Helsinkėje įsikūręs centras siekiant kovoti su hybridinėmis grėsmėmis taip pat prisideda prie bendradarbiavimo sustiprinimo šioje srityje. Informacinės strategijos, kalbant apie užsienio veikėjus, o taip pat ir nevalstybinius veikėjus, e, yra visą labai svarbi ši informacija apie juos. Mes kalbame apie veiksmų planą siekiant kovoti su dezinformacija ir tai yra svarbu, kai mes kalbame apie darbą su partneriais rytų ir pietų Europos, e, e, prie pietų ir e, rytų Europos sienų, o taip pat ir kalbant apie vakarų Balkanų regioną. Tad mes kalbame apie pagrindinius elementus šioje srityje. Mums reikia koordinuotai dirbti siekiant kovoti, kyl, įveikti kylančius iššūkius. Rinkimų apsaugojimas yra tas rytis, kurioje mes giname europinės vertybės. Labai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū. Du komisijos atstovai šiandieną su mumis, ponė Jurova ir ponas King. Pradės komisarė Jurova, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamieji parlamento nariai, demokratijos pagrindinių teisių ir teisinės valstybės e, principų laikymasis yra pagrindinės vertybės siejančios ES šalis. Neturėtume to nuvertinti. Pone van der Leyen sakė, kad Europos demokratijos apsauga bus jos prioritetas. Ji taip pat pabrėžė, kad mūsų demokratinėms sistemoms kyla pavojus iš tų, kurie nori skaldyti ir destabilizuoti sąjungą. Taigi turime daryti daugiau tam, kad apsaugotume save nuo išorės poveikio informacijos sklaida bei e, nelegalių e, pinigų poveikis daro poveikį politiniams procesams, nes iškraipo diskusijas ir daro poveikį rinkėjams. E, vidaus ir išorės subjektai gali tuo pasinaudoti, gali manipuliuoti politiniais sprendimais, visuomenės nuotaikomis, tokiuose srityse kaip klimato kaina, kaita, migracija, sveikata ir finansai. Manipuliavimas gali taip pat sumažinti pasitikėjimą mokslu ir empiriniais įrodymais. laisvų e, ir sąžiningų rinkimų e, organizavimas e, yra labai svarbus valstybėse narėse, nepaisant to ES vaidmuo čia svarbus, nes tai taip pat turi ir tarp valstybinio poveikio. Ir ką, kaip gali būti valstybės narės paveikiamos to. 2018 m. E, rugsėjo mėnesį komisija įsipareigojo savo paketu, e, dokumentų paketu e, apsaugoti rinkimus ir kovoti su dezinformacija įgyvendinama šį paketą komisija skatina valstybės narės identifikuoti geriausias praktikas ir rizikas rinkiminiuose procesuose ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių buvo sustiprintas e, naujojo Europos rinkimų bendradarbiavimo tinklo. Būtent per jį galima sustiprinti ryšius tarp valstybių narių ir keistis geriausią praktiką. Tinklo atstovai buvo susitikę keturis kartus Ir iš karto po rinkimų taip pat buvo dar vienas sustikimas suorganizuotas. Nacionalinių tinklų atstovai e, susitiko diskusijai, pasikeitė nuomonės e, tarpusavėje bei su e, kitų institucijų atstovais, taip pat ir parlamento ir pilietinės visuomenės atstovais. Šiame tinkle yra aptariami labai platus aspektai, pavyzdžiui, Taip pat e, tai, tai tiek praktinė informacija, tiek apie teisinius instrumentus yra kalbama. Taip pat e, yra e, numatomos europinės priemonės tam, kad valstybių narių atsparumas kibernetinėms atakoms padidėtų. Valstybės narės aktyviai dalyvauja šiame bendradarbiavimo tinkle ir parodė poreikį bendradarbiauti tarp nacionalinių ir tarptautinių tinklų ir po rinkimų, siekiant užtikrinti e, rinkiminių sistemų atsparumą. Mūsų preliminarus vertinimas koksgi būtų po europinių rinkimų. Rezultatai yra gana drąsinantis. ES koordinuotas požiūris e, padėjo užtikrinti gerą pasirengimą e, ir kovai taip pat su E, manipuliavimu ir dezinformacija. Ir štai dabar mes e, nagrinėjame ir tyriame e, šių rinkimų kampaniją. Taip pat G7 didysis septynetukas ir NATO bendradarbiavo su mumis šioje srityje. Taip mes tarp demokratinių valstybių bendradarbiaujame tam, kad padarytume rinkiminius procesus asparesniais. Tartautinis bendradarbiavimas užtikrina, kad priemonės ir visi subjektai dirbtų bendram tikslui, apsaugant pagrindinės teisės, žodžio laisvę bei rinkimų teisę. Kaip kad jau e, buvo pranešta naujosios komisijos pirmininkės, komisija sieks parengti Europos demokratijos veiksmų planą, kuriame bus kalbama ir apie išorės poveikį mūsų rinkimams. Jeigu tai bus patvirtinta, e, jeigu tiksliau naujoji komisijos pirmininkė bus paskirta, aš taip pat dalyvausiu šio plano koordinavime. Taigi atsparumo e, didinimas, kova su dezinformacija e, yra būtinybė šia, šiai situacijai susidarius. Taip pat labai svarbi žodžio laisvė, spaudos laisvė, žiniasklaidos pluralizmas ir, aišku, tai bus saugoma naujosios komisijos. Jeigu, tai, jeigu aš būsiu paskirta, aš taip pat dirbsiu glaudžiai su parlamentu, piliečiais bei suinteresuotomis grupėmis tam, kad apsaugotume kartu e, ir puoselėtume demokratiją Europoje. Dėkoju. Ačiū. Kitas e, kalbėtojas komisijos vardu, komisaras King. Čia, uh, Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju. Noriu sutelkti savo dėmesį ties dezinformavimo iššūkiais, kaip jūs e, matėte per pastarosius rinkimus į Europos e, parlamentą. Nebuvo plataus masto dezinformacijos koordinuotos kampanijos, tačiau tai nereiškia, kad dezinformavimo nebuvo per tą rinkimų kampaniją. Buvo tokių bandymų ir tų bandymų buvo pakankamai daug iš valstybių esančių už ES e, ribų ir buvo bandoma dezinformuoti. Paimkime Vokietijos pavyzdį. Tyrimai ir ataskaitos rodo, jog vienos Vokietijos partijos partiją remiančios žinios buvo 80 kartų padaugintos palyginus su to, kas vyksta e, normaliai ir e, ta informacija buvo pasidalyta daug, e, daugiau kartų nei paprastai ir e, apie 80 tūkstančių įtartinų neegzistuojančių subjektų dalyvavo tame procese. Didelio masto propaganda ir dezinformavimas yra dėja mūsų politinio gyvenimo faktas. Ir jeigu internetinės platformas uh, negali aptikti tų e, įtartinų e, subjektų, tai yra problema. Įtartinų paskirų mes e, turime imtis e, veiksmų, kad e, užtikrintume savo atsparumą prieš e, tokius kenksmingus veiksnius Būtent e, todėl mes kartu su valstybėmis narėmis ir su kitais partneriais pastarojų metų e, sutelkėme savo veiklą keturiose srityse. Visų pirma, kaip ir buvo pasakyta, mes e, parengėme greito reagavimo sistemą Europos institucijų ir valstybių narių lygmenių, kad galėtume koordinuotai atremti dezinformavimo išpolius. Mes bandome šį mechanizmą sustiprinti, dabar vyksta konsultacijos siekiant pagerinti keitimąsi informaciją tarp valstybių narių, tarp institucijų ir tarp interneto platformų. Tame procese taip pat dalyvauja ir e, tyrėjai iš pilietinės e, visuomenės. Taip pat stipriname e, analitinius gebėjimus šioje srityje. Pastaraisiais metais taip pat mes e, sutelkėme pilietinės visuomenės bei akademinio pasaulio analitikus ir tuo būdu dabar geriau galime analizuoti dezinformavimo kampanijas bei apibriežti mūsų galimų reakcijų ir atsakymų e, metmenis. Šiame kontekste yra paminėtina Europos e, Sąjungos e, internetinė platforma, kuri apima 88 platformas 17 valstybių narių. E, kad galėtume šį darbą atlikti veiksmingai, mums taip pat būtina užtikrinti, kad platformos taip pat prisimtų savo atsakomybę, kad e, būtų e, užtikrinama prieiga patikimiems analitikams bei moksliniams darbuotojams. Tai prisideda prie mūsų tinkamo ir veiksmingo reagavimo bei tam tikrų profesinių standartų įtvirtinimo. Ir dabar pereinu prie kito aspekto. Mes e, e, siekiame, kad e, didžiosios internetinės platformos pasirašytų Elksenos kodeksą. Tai jau buvo pasakyta. Praeitų metų rugsėjo mėnesį mes pradėjome tą veiklą. Google'as bei kitos didžiosios platformos prisijungė prie to, Microsoft korporacija taip pat prisijungė Ir čia kalba sukasi apie 15 įsipareigojimų, kurie yra jų taikomi. Ir e, mes e, sekame padėtį ir žiūrime, ar nebūna pažeidžiami šitie dalykai. Tie, kas e, pasirašė šio bendradarbiavimo e, įsipareigojimus, taip pat turi įvertinti patys savo e, veiklą ir vyksta nepriklausomų trečiųjų e, struktūrų peržiūra. Tai e, turėtų būti baigtas spalio viduryje ir paskui mes numatome pateikti ataskaitą apie Elksenos kodekso įgyvendinimą. įgyvendinimą. Tai turėtų būti padaryta iki spalio e, pabaigos. Komisijos komunikatas e, turėtų būti paskelbtas kitų metų pradžioje. Taip pat vyks konsultacijos su ES audiovizualinio sektoriaus reguliuotojais bei valstybių narių ekspertais. Pone Jūrova, pone Gabriel jau yra e, ne vieną kartą sakiusios, jeigu padėtis pasirodys esanti nepatenkinama, mes turėsime galvoti apie kitus veiksmus, įskaitant ir e, teisėkuros pasiūlymus. Aišku, valstybėse narėse taip pat yra įmamas įvairių iniciatyvų. Jungtinė karalystė, e, pavyzdžiui, e, numato išleisti baltąją knygą šitais e, klausimais. Prancūzijoje taip pat yra įmamasi atitinkamų priemonių. Mes norime įgalinti piliečius būti veiksmingesniais, kad jie įgytų daugiau internetinio raštingumo, kad galėtų geriau ginti europinės vertybės ir kad galėtų būti atsparesni dezinformacijai. Aišku, mes, mums pavyko pasiekti neblogų e, rezultatų, nors kita vertus dar daug ką lieka nuveikti. Būtent e, todėl aš e, lab, labai džiaugiuosi, manau, kad to džiaugiuosi ir ponė Jūrova, jog e, pusima komisija taip pat teikia labai dėlį svarbą šiam sektoriui ir šiai e, veiklai. Naujoji e, komisijos e, komisija taip pat siekia, kad e, būtų koordinuojama ES lygmenių veikla šioje e, srityje. Taip pat e, bus e, siekiama įtvirtinti aukštesnio lygmens saugumo taisyklės, kurios būtų taikomos platformoms. Aišku, mes turime, tai yra būtinybė, užtikrinti saugesnę skaitmeninę ateitį visiems mūsų piliečiams. Dėkuoju uždėmesi. Dėkojame už tokius išsamius paaiškinimus bei pristatymą. Toliau kalbės parlamentarai. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Tobė. Yeah. You, Ačiū pirmininkė, tarybos atstovai, komisija, garbus nariai. Mes diskutuojame apie pagrindinės europinės vertybės. Kalbame apie teisinę viršenybę, laisvę ir demokratinius rinkimus. Nepaprastai svarbu yra tai, kad Europos parlamentas po šių diskusijų pateiktų labai solidžią rezoliuciją. Labai svarbu yra tai, kad Europa, mes turime kovoti už laisvus ir demokratinius rinkimus be jokio kišimosi iš užsienio valstybių. Deja, taip nėra šiuo metu Europoje. Labai svarbu, kad Europos parlamentas nebijo labai aiškiai apie tai kalbėti. Aiškiai yra žinoma, kad ypač Rusija vykdo informacinį karą prieš Europą. Mes kalbame apie jų remiamus žiniasklaidos kanalus ir kitus šaltinius, kuriais mėginama susilpninti demokratinės diskusijas Europoje. Mes kalbame taip pat ir apie tokias totalitarnės valstybės kaip Kinija, Iranas, Šiaurės Koreja. Jos taip pat mėgina susilpninti mūsų demokratinį sprendimų prieimimo procesą. Tad nepaprastai svarbu yra apginti savo vertybės ir užtikrinti, kad agresijos akivaizdoje prieš demokratinės institucijas bus imamas atitinkamų pasiekmių. Bičiuliai, aš galvoju, kad šioje plenarinėje sesijoje mes dėl daug ko nesutarėme, bet tai yra vadinama demokratija. Nieko blogo nesutarti, bet man atrodo nepaprastai svarbu yra sutarti dėl to, kad jeigu demokratinis sprendimų procesas bus paliktas kišimuisi iš užsienio, tai tuomet mes negalėsime patys apsispręsti. Tad labai svarbu mums kartu susėsti ir per ateinančią savaitę parengti tokią rezoliuciją, kurioje apgintumėme europinės vertybės. Ačiū. Ačiū Jums. Pone Pirikati, prašom. Ačiū. Gerbiama ministrė, komisijos nariai, kolegos. Demokratiniai rinkimai yra esminiai, kai mes kalbame apie demokratiją, tačiau jie dabar nėra savame suprantamas dalykas. Pastaraisiais metais milijonai europiečių patyrė dezinformacijos kampanijas per rinkimų laikotarpius dėl užsienio kišimosi. Kibernetinės atakos, jos pasiekė precedento neturinti lygmenį, mes kalbame apie prieigą prie strateginę infrastruktūrą ir duomenis. Labai aiškios taisyklės Jis arba apėjo, arba pažeidė trečiųjų šalių struktūros. Mes kalbame apie Matėjo Salvinį ir atitinkamą Rusijos vaidmenį šioje srityje. Ir mes žinome, kad tai neapsiriboja vien tik tai Rusija ar tik tai Italija. Mūsų parlamentas nekarta kalbėjo apie kišimąsi ir per ankstesnę kadenciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ir Suomija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, šį klausimą įtraukė į savo prioritetų sąrašą. SRD grupė susilaukė plataus politinio pritarimo dėl to, kad šis klausimas būtų įtrauktas į politinę darbo atvirkę šią savaitę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad sulaukėme plačios paramos solidžiai rezoliucijai. Mums reikia rimto atsako dėl to, kaip užkirsti kelią trečiosiam šalims, kurios nori pažeisti mūsų demokratinę sistemą. Tad siekiant įveikti šios iššūkius, mano frakcija siūlo sukurti specialų parlamento komitetą tam, kad Europos demokratija demokratiją, kurioje visą laiką turi vykti sąžininkai ir laisvi rinkimai, kad visa tai išliktų savaime suprantamas dalykas ir kad taip būtų galvojama ir ateityje. Ačiū. Ponas Durand, Pascal Durand. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ministrė, jūs savo kalbą pradėjote pasidžiaugdama, kad europiniai rinkimai gerai praėjo ir kad e, nebuvo jokių išpolių jų metu. Aš irgi norėčiau pasidžiaugti, kad rinkimai gerai praėjo, tačiau rinkimai apskritai ir ypač Europos parlamento rinkimai nebūtinai yra labai e, demokratiški. E, ponas Kingas ir ponė Jūrova puikiai pasakė, kad mūsų demokratija, tokia kokią suvokiame Europoje, yra atsidūrusi pavojoje. Ir jei pavojus kyla dėl dezinformacijos reiškinio, kurį jūs, gerbiamas komisijos nary, čia pabrėžiate. Lygiai taip pat demokratijai kyla, kyla pavojus dėl finansavimo tam tikro tipo. Per politinių partijų finansavimą iš demokratijos pagrindo mums kyla pavojus. Mes žinome, kad ES priešiškos jėgos, e, buvo paminėta Rusija, Rusija yra, bet yra ir kitų jėgų, taigi tos jėgos e, maždaug vieną milijardą eurų investavo į informacinės kampanijas, į tam tikras partijas, kurios nori sugriauti ES ir kurios sėdi dešinėje šios salės pusėje. Čia kalbu apie Italiją, Prancūziją ir kitų šalių partijas. Taigi mes turime kovoti, e, ryštingai kovoti e, su e, tuo. E, Taip pat strateginiai komunikacijai turime e, numatyti pakankamai lėšų. 3 e, milijonai, dabar 3,5 milijono yra tam skiriame. Tačiau priešininkai 1 milijardą investavo. Taigi, galbūt e, pabandykime dabar savo suteikti pakankamai priemonių su tuo kovoti ir kažkaip suteikime savo galimybės apriboti, sustabdyti kitų įtaką. Taip pat bandykime ir technologinę nepriklausomybę išlaikyti, nes jeigu kas kart turime kreiptis į kažką tai už ES ribų, tai mes tiesiog prarasime savo nepriklausomumą ir galimybę laisvai priimti sprendimus. Ačiū dabar žodis ponui Butikofer. Pone pirmininkė, gerbiama tarybos atstovė, gerbiami komisarai, Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Suomijai už tai, kad ji taip rimtai žiūri į šią temą. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai už tai, kad e, tiek intensyvių pastangų dedate šioje srityje. Tas, kuris e, gina Europą, pirmiausiai turi apginti savo paties vertybės ir demokratiją, o taip pat ir europinį suverenitetą. Ir būtent apie tai mes ir kalbame šiuose diskusijuose. Ne vien tik tai viena kryptimi ar tik tai vieną pusę žvelgdami turime būti atsargus, ne vien tik iš Rusijos kišamasi. Tai yra įrodyta. Taip pat yra mėginimų iš Turkijos. Ponas Erdoganas tą daro. Totalitarinis Kinijos režimas mielai norėtų pasinaudoti ekonominiu priklausomumu. Taip pat ir reakcingas judėjimas JAV mėgino mūsų nenaudai kištis į europinę demokratiją. Man atrodo, kad tai yra dalis tokio bendro konteksto tarp žvelgiant į tą e, tarptautinį kontekstą ir tik tai dalis šių šaltinių. Ir reikia kalbėti ne vien tik tai kalbėti apie tuos, kurie kišasi į mūsų reikalus, bet mes turime užtikrinti, kad nebūtų takoskiros Europoje, kurią galėtų pasinaudoti kiti. Tai taip pat yra priskritina prie demokratijos ir suvereniteto apginimo. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Kampomenosi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar girdime gana surrealistinės kalbas. Aišku, šiandien iš pradžių girdėjome kai kurių svarbių dalykų dėl kibernetinio saugumo, NATO e, kontekste ar panašiai. Tai yra mums svarbus dalykai. Tačiau kai kas čia apsimetinėja, apsimetinėja ir žaidžia tam tikrus e, žaidimus, siekiant e, didesnės e, daugumos, renkant ponę von der Leyen. Jūs girdėjote kai kurios faktus šiandien, kurie yra melagingi ir kurie buvo paskui paneigti. Žinome, kad kai kurie dalykai, kurie neva įvyko Italijoje, iš tikrųjų neįvyko. Tačiau e, mes e, matome, kad e, apskritai čia kalba sukosi apie tai, kad yra norima suvaržyti internetą ir čia galbūt yra susiję ir su autoriaus teisų direktyva. Jūs nebesuprantate, ko nori piliečiai, ko nori rinkėjai kalbant apie balsavimą dėl breksito, tas balsavimas jūs stebina, tai kas vyksta jungtinėse valstijose, jūs stebina ir jūs nesuprantate daugelio dalykų, nes praradote bet kokį ryšį su realybė. Tai yra jūsų dokumentai, tai yra pirmininkų suveigo 17 metų dokumentas 33,3 milijono eurų skyrėte tam, kad būtų daromas poveikis Europos rinkimams, Europ, rinkimams Europos e, parlamentą. Tad uh, kaip matome, nukenčia dėl to jūsų pačių parlamentas, nes jūs bandote kištis į šitos dalykus. Dėkuoju. Ponas Prokačinį, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu rezoliucijai, tačiau nepritariu tokio kom, tokios kompulsyvios e, ir obsesinės Europos parlamento pozicijos dėl priešo buvimo. Aš e, vieną vertus suprantu, jog turime stiprinti saugumą, apsaugoti mūsų demokratiją, mūsų socialinį sektorių ir ekonomiką, turime tai daryti siekdami geresnių teisėkoros priemonių galvoju ir apie 5G revoliuciją. Aišku, turime šį procesą tinkamai valdyti, tinkamai pasirinkti ekonominius operatorius, tačiau e, nors man ir tinka rezoliucijos turinys, man nepatinka metodas. Aš manau, kad e, mes turime teikti dėmesį geriau į kompetentingų ES šios ryties agentūrų stiprinimą, o ne ieškoti priešų, e, kuriuos, e, prieš kuriuos galėtume kovoti politinėmis priemonėmis. Dėkoju. Panas Volės Mik. Dėkoju, pane pirmininkė. E, kairieji ir centristai mano, kad jie gali prarasti uh, E, rinkėjus. Būtent e, todėl dabar kalbama apie Rusijos kišimasi e, Europoje ir Junktinėse valstijose. Tai, kas vyko Junktinėse valstijose, vyko dėl visai kitų priežasčių. Ir Europoje yra krypstama į dešinę į dešinėsias partijas yra ne dėl kišimosi, o dėl to, kad buvo taikomas griežtos ekonominės priemonės, dėl to, kad yra švaistomi ištekliai, dėl to, kad vyksta pasaulinio imperializmo e, procesas. Būtent e, todėl žmonės iš įvairių valstybių bėga į Europą, kur ieško geresnio gyvenimo. Jau šimtą metų vyksta šitie procesai ir ta neva Rusijos kišimosi, e, tie Rusijos kišimosi dalykai yra jokingas dalykas čia. Pone pirmininkė, aš nesu Radakovskis, aš esu Radačiovskis, esu Slovakas Miroslavas Radačiovskis. Brangus kolegos, bičiuliai, aš Išgirdau, kas buvo pasakyta, skaičiau taip pat ir ataskaitas apie hybridinius karus ir man susidaro įspūdis, kad mes visi turėtumėme apsivilkti uniformas, sėstis lėktuvus ir skristi atakuoti Maskvos. Visuose šiuose dokumentuose kaip pirmasis Europos priešas yra nurodoma Rusija, bet tai yra nepriimtina europiečiai nėra žvėris, jie visi yra homo sapiens. Tiek ir Gorbačiovas, tiek ir e, Prancūzijos e, veikėjai kalbėjo apie tai, kad raketos yra nepriimtinas būdas, tad prisiminkime istoriją, prisiminkime milijonus žydų nužudytų stovyklose, slavų nužudytų stovyklose, Tad e, ta riba tarp rytų ir vakarų yra neteisinga, dėl to žmonės e, imasi tokių karinių pažiūrų ir tai yra neteisingai. Labai atsiprašau, ponia Radačiovski, tikrai niekada nebaigsime mokytis, tad e, norėčiau atsiprašyti, bet Karolinės Edštatler pavardę ištarsiu teisingai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėginimas kištis į sprendimus ir rinkimus ES nėra kažkoks tai e, fenomenas iš mokslinės fantastikos rinkimų. Po rinkimų manipulacijų JAV ir Prancūzijoje šis fenomenas akivaizdus ir Austrijoje. Prieš keletą savaičių hekeris e, mėgino įsiveršti ir įsilaužė į. Um, EPP mm, partijos e, duombazę Austrijoje. Tad aišku labai svarbu, kad būtų išsiaiškinta kas tai buvo, nors kai kurie abejojo šio, šios atakos autentiškumu, tačiau policijos tarnyboms aišku, kad tai buvo labai profesionalus išpolis ir pirmieji pėtsakai veda mus link užsienio serverių. Mano aiškus yra politinis paskaičiavimas, jeigu imamasi tokios atakos. Mes kalbame ne vien tik tai išpolį prieš Austrijos APP, mes kalbame apie išpolį prieš demokratiją apskritai. Dezinformacija neleidžia formuoti politinės valios ir taip kelia grėsmę demokratiniams eh, sprendimams priimti. Ir dėl to aš palankiai vertinu šias diskusijas ir dėl to galvoju, kad rezoliucija yra esminė, nes mes kalbame apie europinių sprendimų paieškas siekiant apsaugoti eh, mūsų rinkimus nuo tokių kriminalinių machinacijų. Mes kalbame ne vien tik tai apie mūsų vertybių apginimą, mes kalbame apie mūsų europinio gyvenimo stiliaus teisės apginimą, kurį reikia e, saugoti visais įmanomais būdais. Ačiū. Dėkojame. Ponas Benifei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vis daugiau atsiranda teisės saugos institucijų tyrimų ir žurnalistinių tyrimų, kurie rodo, jog yra užsienio valstybių, tarp kurių, aišku, paminėtina visų pirma Rusija, kurios bando paveikti demokratinius procesus ir rinkiminius procesus Europoje. Čia galime paminėti 14 metų nacionalinio fronto atvejį, taip pat e, Brexito rėmimą bei e, Šiaurės lygos finansavimą iš Rusijos. Mateo Salvini neatsiskaitė parlamentui šito klausimu, jisai iki šiol tik tai uh, melavo, e, kalbėdamas šitais e, klausimais. Kaip sakė pirmininkas Konte, turi būti išsiaiškinta, kas vyksta siekiant destabilizuoti e, Europą. Ir yra tam tikrų partijų, kurios yra susijusios su šitais e, procesais ir kurios padeda užsienio valstybėms. Tai yra tam tikros marionetės, per kurias veikia užsienio valstybės. Mes turime neleisti, neturime leisti Marinai Le Pen, neturime leisti Salviniui kenkti ES e, interesams. Šis parlamentas turi sukurti specialią komisiją, specialų komitetą, kuris tirtų šitos e, dalykus, kad būtų ginamos mūsų piliečių teisės ir kad būtų užkartamas kelias kišimusi į mūsų demokratiją. Nes turi būti galiausiai reikalavome atsakomybės už šitos dalykus. Koju Tudorakė Draguš. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos nariams Jūrovai ir King už jų pasisakymus bei pastangas e, Europos komisijos e, kovoje e, su išorės įtaka per rinkimus. Mes turėtume būti pasirengę valdyti galimus pavojus ir rizikas susijusias e, su šiais įvykiais. Kaip kad ponas Durand sakė, turėtume padidinti finansavimą jau sukurtoms e, struktūroms tam, kad išorės subjektai nebandytų e, mūsų pusiausvėros suardyti. Komisaras Kingas Libė komitete mus įspėjo sutrapėjo dėl to, kad Kremliaus pastangos dezinformacijos rytyje padvigubėjo lyginant su ankstesniu laikotarpiu. E, Išpolių socialinėje, socialinėje žiniasklaidoje padidėjo, e, pavyzdžiui, 20 milijonų kenksmingų žinučių vien tik Facebook'e yra užfiksuota. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ką mes teisėkros pasiūlymais galėtume padaryti. Ačiū dabar žodis kolegai Rankė. Ačiū pirmininkė. Mes gyvename stabilioje ir atspiroje liberalioje demokratijoje. Prieš dešimt metų galbūt būčiau, e, pritaikyčiau visoms ES valstybėms. Tačiau šiandien aš atsargiau tokiais žodžiais e, elgčiaus. Taip, mūsų demokratijos yra atsparios ir stabilios, tačiau jos patiria e, išpolius, dezinformacija yra skleidžiama, kaltinami viskuo e, migrantai, e, seksualinės ir reprodukcinės teisės, inform, teisų informacija yra klaidinanti ne vien tik iš Rusijos, bet ir JAV matome tokių reiškinių. Ir matome dabar jau ir to pasiekmių. Mūsų demokratiniai procesai e, patiria šią įtaką. Mes turime apginti savo demokratiją, turime įgalinti pilietinę visuomenę, bei e, taip pat e, im, turime imtis priemonių kovoti su šiais reiškiniais, kartu nepažeidžiant pagrindinių demokratinių principų, tokių kaip žodžio laisvė. Ačiū. Dabar žodis poniai Huktas Ari Lara. Dėkuoju, pane pirmininkė. Europos Sąjunga turėtų e, sustiprinti žodžio laisvės apsaugą, juk mes už demokratiją, ar ne? Taip. E, Rusija, Kinija, JAV bando daryti įtaką Europos rinkimų rezultatams. Prieš keletą metų beje Obama bandė padaryti e, spaudimą Junktiniai karalystiai dėl priekybos susitarimo. Jam nepavyko to padaryti Manau, kad e, neturėtume pamiršti, jog ir Brexito balsavimui įtaką darė Trumpas. Taip yra įvairiausių samokslo teorijų ir dėl Rusijos. Tačiau e, žmonės, e, rinkėjai vis dėlto nusprendė, kad uh, reikia, kad užtenka imigracijos, kad užtenka islamizavimo Europos, reikia mums ribų kažkokių, kuriomis apgintume krikščioniškas Europos vertybės. Pirmiausia, turime saugoti savo žmonės, savo tautas. Manau, kad būtent to nori e, piliečiai, nepriklausomai nuo to, kokias partijas jie išrenka. Kasgi vyksta šiandien? Liberalai pralaimėjo rinkimus, jie to nepripažįsta, jie taip pat nesusitaikė su tuo, kad e, de, kraštutinės dešiniosios partijos laimėjo šiuos rinkimus, nes būtent jos atstovauja teisingas idėjas. Dabar jūs norite cenzūros, norite kažkokios tai e, tiesos ministerijos, cenzūros ir neatsižvelgiate į tai, ką galvoja piliečiai. Demokratija tikrai nėra atsidūrusi krizėje kažkokioje vien dėl to, kad liberalai pralaimėjo rinkimus. Žodžio paprašė ponia Ana Fotiga, prašom. Gerbdama visas priemonės, kurių ėmėsi ponia komisarė, o taip pat ir komisaras King, norėčiau akcentuoti, jog mes kalbame apie išorinius ES santykių aspektus, būtent kalbame apie kišimasi iš užsienio į mūsų demokratinius procesus. Taip, mums reikia sustiprinti atsparumą, reikia toliau stiprinti demokratiją, tačiau taip pat turime žinoti, kaip yra su išorės veikėjų politika. Per ankstesnę kadenciją mes parengėme pranešimus šią temą, įvardindami pirmiausiai Rusijos federacijos, taip pat ir tokius veikėjus kaip Kinija, Iraną, Šiaurės Koreja. Jų veiksmai, tas informacinis karas dažnai buvo atitinkamai pritaikytas kiekvienai individualiai valstybei nariai. Tad e, sustiprindami tarpusavio bendradarbiavimą mes turime žinoti, kokia yra tų šaltinių politikos retorika ir naratyvas. E, tad aš pasisakau už Stratkom įtraukimą į, į EAS. Ačiū. Toliau pane Aleksandra Leslie Phillips. Taip, iš tikrųjų, mes matome, kad dezinformacijos kampanijos leidžia naudotis žmonėmis. Tačiau taip pat mes matome ir apetitą skleisti konspiraciją tam, kad rinkimų rezultatai nebūtų teisėti, nes, kaip žinia, tas, kuris pralaimi, nesutiks su tuo visi kaltinimai ir taip toliau ir panašiai, matome, jog buvo numatytos Junktinėje karalystėje ir laisvės atimo bausmės iki dviejų metų. Mes matome, kad užsienio pinigais mėginama buvo sustabdyti ir tų bylų tyrimą, kadangi um, tai buvo naudinga ir šį sąrašą galima būtų e, tęsti. Aš kalbu apie konspiraciją, politikų konspiraciją, taip pat ir apie atitinkamų kampanijų diskreditaciją, tų, kurios jiems netinka. Be kito, ko tai yra susiję ir su ekstremizmu. Tad e, pirmiausiai būtina patikrinti savo faktus, nes kitaip bus tik tai problemų, o ne jų sprendimų. Ačiū. Toliau. Aš matau, kad pakeltos kelios mėlynosios kortelės. Keletui leisiu pasisakyti. Pirmiausiai, ponia Vort. Vort. Ponia Vort. Thank you. Gal ponė Philips galėtų pakomentuoti mums apie e, tą e, slaptąją kampaniją, e, duomenų naudojimą, Cambridge Analytica 2017 metų rinkimų metu, kuriuose aš dalyvau kaip stebėtoja. Na ir be to visą tą melą, kurį ji galėtų gal pakomentuoti. E, Jubilėjaus partijos pirmininkas buvo susijęs su Cambridge Analytica kampanijos veiksmais ir tam, su tuo galime būt, sieti netgi tam tikras žmogžudystės. Kalbėtas mikrofonas išsijungia. jūsų laikos baigėsi, kalbėjimo laikas baigėsi. Mano kolegė tik patvirtina tai, ką aš sakiau. Aš kaip laisvai samdoma darbuotoja dirbau Britų e, konsultaciniai įmoniai. Ir štai dabar labai keista, kad ji gali su manimi asmeniškai e, susisiekti šiuo e, klausimu. Ir štai ji e, naudoja EPP grotažymę, Twitteryje naudoja klaidingą informaciją. Ir jeigu dabar tai nėra naudojama politiniais tikslais, tai kodėl kolegė tiesiog neteina tiesiai į mano kabinetą su manim išsiaiškinti? Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Kovačev. Dėkoju, pirmininkė. Demokratija reiškia nuomonės, žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą. Tačiau kai yra bandoma demokratiją pakoreguoti kažkokiais tikslais arba kai e, yra e, pažeidžiamas valstybės suverenumas, tai ribos yra peržengiamos ir to neturėtume toleruoti. Norėčiau paklausti, ar jeigu mes balsuojame šiame parlamente, ar demokratiška būtų meluoti, ar melas yra žodžio laisvės dalis, Neturėtume būti naivus, turime suvokti, kokia e, rimta yra grėsmė iš trečiųjų šalių. Bulgarija yra viena iš tų šalių, e, kurios patyrė išpolį 2015 metais. Mūsų centrinė vyriausioji rinkiminė komisija patyrė išpolių, taip pat kaip ir kitos institucijos. Tai yra tik tai pavyzdys to, kad kai kurios visuomenės šalis bando pasikesinti į mūsų valstybės. Kai kurios organizacijos, netikros sąskaitos, netikri profiliai žiniasklaidos socialinėje žiniasklaidoje e, skleidžia klaidingą informaciją apie, pavyzdžiui, e, religiją, kultūrą. Demokratija vis dėlto turėtų turėti priemonių ir jas panaudoti savo apsiginti, apsiginti nuo hybridinių grėsmių. Ar sutinkate su Milino kortelė? Pone Grabinė pakėlė kortelę, prašom. Președinte, stimate coleg. Ačiū pirmininkė. Pone Kovačev, jūs iš Bulgarijos, aš iš Rumunijos ir aš puikiai suprantu jūsų poziciją, šis klausimas yra labai svarbus, tačiau kaip Europos parlamento narys. Ar įsivaizduojate, kaip galima būtų išspręsti jūsų iškeltą problemą, kartu apsaugant žodžio laisvę? Kaip galima užkirsti kelią įtakos darimui rinkimuose? Kokius sprendimus galėtume pasiūlyti jūsų keltai problemai? Kaip mes galime išspręsti šią problemą dabar ir ateityje? Taip, šis klausimas yra labai bendro pobūdžio, kągi mes galime padaryti bendrai koordinuojant veiksmus su komisija, su taryba. Manau, kad kartu dirbant galime apriboti tas dezinformacinės kampanijas iš trečiųjų šalių. Lygiai taip pat galime imtis veiksmų ir ES viduje. Ir čia e, galbūt reikėtų kreiptis į platformas, paprašyti jų elgtis atsakingai, laikytis Elgesio kodekso principų bei e, palaikyti, paremti gerą, veiks, neutralų, objektyvų žurnalistų e, rengimą. Tačiau demokratija vis dėlto turi turėti tam tikrą imunitetą. Kalbėtas nutraukiamas. Kitas kalbėtojas, ponas Klodas Morajas. Ačiū pirmininkė. Šiandien mes Pageidaujame griežtesnių veiksmų ES lygių, siekdami apsiginti nuo užsienio e, kišimosi ir informacijos, e, dezinformacijos bei manipuliavimo informaciją. Ir tai, kad mes dabar tai darome, rodo, kad tokie dalykai vyksta. Ir štai e, visiems šioje institucijoje, taip pat ir naujams, naujiems nariams, norėčiau pasakyti, kad tas veik, tie veiksmai jau tęsiasi kelis mėnesius. Komisija ėmėsi veiksmų prieš kelis mėnesius, pirmininkaujantį valstybę prisijungė. Ir štai mes šiandien kalbame apie specialųjį komitetą tiems veiksmams gilinti, bendradarbiauti glaudžiau. Ir tai yra daroma todėl, kad valstybės narės nėra pakankamai uh, atsparios, mes turime keletą rimtų problemų. Pirmiausia, piliečiai e, balsuoja rinkimuose kuriuose dalyvauja ir kraštutinės dešinėsės partijos, gaunančios finansavimą iš užsienio e, valstybių. Be to, e, kitas dalykas, reikia rinkiminių saugiklių apsaugant nuo dezinformacijos ir taip pat turime iš socialinės žiniasklaidos pašalinti šią įtaką, taip pat kaip ir netikrus profilius. Dėkoju. Dabar žodis ponui Šimečkai. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiamoji ministrė, komisijos nariai. Taip, e, tai, kas vyksta, kišimasis užsienio subjektų rinkimus nėra naujas dalykas. Ir dabar šiomis kampanijomis buvo pasinaudota tam, kad e, visuomenė būtų suskaldyta, kad rinkėjams būtų padaryta įtaka. Bet tai nereiškia, kad mes galime su tuo susitaikyti. Aš labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Suomiją ketina su tuo dirbti. Juk tai pažeidžia demokratijos pagrindus. Be faktais pagristos diskusijos mes juk negalime demokratijos užtikrinti. Tuo pat metu reikia pasakyti, kad reali grėsmė kyla ne iš kažkokių konspiracinių interneto svetainių ar Rusijos e, finansavimo. Ne, e, taip pat reikia e, nepamiršti, kad kai kurie politikai naudojasi visuomenės nuomonėmis, tais, tomis konspiracijomis, teorijomis. Pavyzdžiui, mano regione, mano šalyje net ir ministrai naudojasi šią informaciją ir rengia išpolius požiūris prieš savo kolegas, o tai yra dar žalingiau netgi negu tai, ką mes jau aptarėme. Ačiū dabar žodis kolegai Ensliai. Laisvė, teisingumas ir skaidrumas tai yra demokratijos pagrindai, tačiau pastaraisiais metais yra išpolių prieš e, šitos principus. Yra didelių įmonių turinčių daug lėšų, kurios užsima tais e, išpoliais. Taip pat kai kurios politinės e, grupuotės tuo užsima, tuo būdu yra skleidžiama neapykanta, yra bandoma sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir demokratiją. Ir mano valstybė pateko į konstitucinę krizę dėl šitų dalykų, nes ta dezinformacija paveikė milijonus žmonių jungtinėje karalystėje ir kitur. Dabar skaitmeninėje eroje mūsų demokratijai iškyla rizika ir mūsų teisėkura yra um, per, per sena, kad galėtume susidoroti su šiais rizikos e, faktoriais. Ir negalime dabar numauti ranką į tuos dalykus, todėl kad čia kalba sukasi apie fundamentales, apie pagrindinės vertybės. E, tuo tarpu bandoma e, sugriauti mūsų demokratinę sistemą siekiant politinės naudos ar asmeninių interesų mes turime daryti viską, kad būtų su to kovojama. Um Norėčiau paprašyti dviejų dalykų. Pirmiausiai, laikytis kalbėjimo laiko. Pirmą kartą pasibaigus kalbėjimo laikui. Tai yra virš jūs penkiom sekundėm. Aš nutrauksiu kalbėjimą, kai bus užbaigtas paskutinis sakinys. Antra. Mėlynosios kortelės. Reikėtų griežčiau vertinti šią procedūrą nes matau, kad atsiliekame nuo numatyto mums grafiko. Tad norėčiau jūsų paskutinio kalbėtojo paklausti, ar sutinkate su panios dėlų civilinėje kortelė. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a Before question. I asked to accept it. Pirmiausiai klausiu, ar jūs sutinkate su Milnaja kortele? Aš trumpai kalbėsiu. Oh. Ne, nesutinka. Ačiū. Tai reiškia, kad mes periname prie kito kalbėtojo. Tai yra ponas Garo Jean-Paul. Ačiū pirmininkė. Europos komisijos gerosios praktikos kodekse, kodekse skiriamas dėmesys žodžio laisviai ir atvirajam internetui. Bent jau tai parašyta šiame tekste. Gero Eldeksio kodeksą patvirtino Facebookas, Twitteris, Google. Šios platformos yra atsakingos už naudotojų turinį ir publikacijas. Taigi jie dabar gali cenzuruoti tam tikrą informaciją, kurią jie laiko dezinformacija. Mes puikiai žinome, kad internetas gali būti labai naudingas, bet ir kartu labai žalingas. Tačiau šiuo atveju dabar prisidengia rengiama kova su dezinformacija ir daugybė e, interneto vartotojų informacija yra cenzuruojama be jokio įspėjimo, ne dėl melagingų informa... E, naujienų skleidimo, bet dėl nuomonės, kuri yra priešinga e, Europos komisijos europiniai ir į imigraciją orientuotai politikai. Dabar net ir laikraščiai yra cenzuruojami Prancūzijoje, pavyzdžiui, Valeur Actuel laikraštis buvo cenzuruotas, Facebookas ištrynė jų e, straipsnį dėl prisidengiant